iš istorijos, ypač iš, iš vieno iš savo tamsiausių istorijos e, puslapių. Kaip e, ir kalbama Europos parlamento praeitais metais patvirtintoje rezoliucijoje, autoritariški režimai, kurie iškylo e, praeitame šimtmetyje, yra tamsiausias mūsų istorijos puslapis. Antrasis pasaulinis karas su sukėlė didžiulės kančias tiek e, tiems, kas kariavo kariuomenėje, tiek civiliams gyventojams. Milijonai žmonių, valdant, vadovaujant totalitariniams režimams, buvo kankinami, persekiojami ir žudomi. Tai buvo baisus nusikaltimai. Mes negalime jų pamiršti ir todėl mes turime stiprinti mūsų bendras vertybės ir pagrindinius principus, kuriais yra pagrėsta ES žmogaus orumo pagarba, da, la, laisvė, lygybė, teisės viršinybės principas ir pagarba žmogaus teisėms. Štai tos vertybės, kokios yra mūsų vertybės. Galime tik pasidžiaugti, kad didžioji dauguma jaunimo šiandien net nežino, kas yra ta. Kad jie nėra nukentėję nuo antrojo pasaulinio karo, tačiau jie turi manyti, kad mano paminėti principai yra savame suprantami. Mes turime da, ieškoti da, politinio ir uh, moralinio įkvėpimo de, tai, uh, istorijoje. Europos Sąjunga uh, pradėjo ilgiausią uh, taikų laikotarpį per visą mūsų istoriją ir mes turime ją saugoti ir puoselėti. Dviejų pasaulinių e, karų patirtis turėtų mums parodyti, kad svarbu yra kalbėti ne apie mūsų skirtumus, bet apie mūsų bendrumus, kartu dirbti, kartu mokytis. Uh, Turime skatinti tolerancijos ir integracijos įtraukties ver vertybės. Deja, Europoje mes matėme ir 10-ame, 20-ojo amžiaus dešimtmetyje karą Europos teritorijoje, nepaisant visos mūsų ankstesnės patirties. Ir mano vyriausybė puikiai tai žino. Ir tie karai yra dar viena priežastis, kodėl mes visi turime apginti taiką, taiką ir e, saugumą, kurį mums visiems suteikė ES projektas. Ir būtent todėl mes turime taip pat ginti ES pasiekimus ir už ES ribų. Šiandien mūsų visuomenė susiduria su kitais iššūkiais - ksenofobija, nacionalizmas, populizmas, dezinformacija. E, radikalėjimas, e, e, smurtavimas, tai yra tik tai kelios problemos. Ir šių sudėtingų problemų mes neįspręsime pasiūlydami kažkokius labai supaprastintus, primityvius sprendimus. Mes turime pasipriešinti tai propagandai, kuri žada tokius paprastus sprendimus. Nes ta propaganda taip pat ir kenkia ir mūsų demokratinėms institucijoms, ir mūsų uh, visuomeniai, nes jis skaldo mus į juos ir, ir mus į priešus ir draugus. Radikalėjimas ir radikalus ekstremizmas kelia galvą Europoje ir turime visi susitelti, kad pasipriešintume rasizmui, ksenofobijai ir netolerancijai. Pone pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai, baigdama norėčiau pasakyti, kad mūsų visuomenė turi nepamiršti savo istorijos, kad mes galėtume pasimokyti iš praeities ir nekartoti praeities klaidų, net jei už jas mes ir buvome atsakingi. Dėkuoju Jums uždėmesi. Ačiū Jums už Jūsų indėlį. Toliau komisijos vardu komisijos nariai Jūrovo, prašau. Gerbiamoji pirmininkė, gerbėmiai nariai, ačiū už šią diskusiją, mūsų bendrą istoriją ir tai, kaip mes ją prisimename, kaip ją dalyjamės, yra be galo svarbu ir Europos dabarčiai ir ateičiai. Kaip sakoma, visi turi teisę turėti nuomonę, bet ne savo faktus. O komisijos vaidmuo yra kalbėti apie faktus. ES komisija visiškai atmeta bet kokius melagingus faktus, su kurių pagalba siekiama iškraipyti antrojo pasaulinio karo istoriją ar kaltinti, pavyzdžiui, kaip Lenkija, kaip kaltininkė. Todėl komisija visiškai solidarizuojasi su Lenkija ir su Lenkais. Europos Sąjunga pakilo iš antrojo pasaulinio karo pelenų ir šio karo konteksto. Visa ši atmintis yra Europos projektų ir mūsų bendros atsakomybės pagrindas. Šie istoriniai faktai nediskutuotini. Hitlerio ir Stalino paktas, kurį pasirašė nacijų e, Ribbentropo ir sovietų ministro Molotovo e, rūpiučio 23 1939 metais e, buvo antrojo pasaulinio karo pradžios paktas. 1939 metais ir buvo pradėti veiksmai toliau sovietai sureagavo ir tai prasidėjo antrasis pasaulinis karas ir tai yra faktai. Taip pat turėtume prisiminti Baltijos šalių okupaciją ir Besarabijos. Be to sutarties, kuri dalyja e, žemyną ir pasidalyja įtakos sferomis, tai nebūtų buvę įmanoma. Ir šie režimai buvo siaubingi, jie dėl jų atsirado ir nacijų e, genocidas ir holokaustas, dėl kurio žuvo milijonai žydų ir daugybė Lenkų, e, Romų ir kitų tautybių piliečių. Taip, istorija labai sudėtinga ir negalime pamiršti sovietų e, karo, sovietų veiksmų, kai e, Rusija ir Vokietija tapo priešais. Sovietų kariai pirmieji išstumė Vokietijos karius iš vidurio ir rytų Europos po didžiulio pasiaukojimo. E, turiu galvoje e, Sovietų sąjungos piliečius. Ir buvo išlaisvintos išlaisvinta Aušvico Birkenau koncentracijos stovykla okupuotoje Lenkijos dalyje ir mes minėsime 75-asias metinės sausio 27 dieną. Netgi po karo labai daug žmonių iš vidurio ir rytų Europos ir toliau kentėjo komunist, komunistinio režimo sąlygomis nes šie režimai buvo, šis režimas buvo primestas piliečiams prieš jų valią. Rūpiučio 23 diena yra oficiali atminimo diena, kai prisimename totalitarizmo režimo aukas. Ir komisija taip pat prisideda ir skatina prisiminti totalitarizmo aukų atmintį. Komisija skatina valstybės narės išnagrinėti galimybės ir laikytis, minėti šią dieną atsižvelgiant į savo šalių istoriją. Tai yra mūsų pareiga išsaugoti milijonų persekiotų pavardės ir už, prisiminti juos. Taip pat e, studijuoti totalitarinių režimų elgesį, ypač dabar, nes šiandien, kai jau praėjo 81 metai, mūsų bendros vertybės dėl žmogaus orumo, demokratijos, e, teisės viršienybės vėlgi pavojuje, nes atsiranda skaidanti retorika skaidantys veiksmai. Todėl mes turime suprasti savo istoriją ir turime kurti geresnę ateitį. ES svajonė buvo sukurta iš karto po karo ir tikslas buvo padėti labai tvirtus pagrindus ilgalaikiai taikai Europoje. Būtent todėl taip svarbu, kad Europa labai aiškiai pasisakytų dėl šių klausimų. Istorinių faktų iškraipimas yra mūsų demokratinėms visuomenėms iškilusi grėsmė ir kai tik įmanoma, mes turime tam pasipriešinti. Turime pasipriešinti tikslingam e, iškraipytų faktų skleidimui turime tam pasipriešinti ir juos atmesti. Aš irgi savo ruoštų dirbu, kad galėtume gyventi laisvai nuo tokios grėsmės. Gerbėmėjai nariai, ponios ir ponai, aš atidžiai klausysiuos diskusijos. Dėkoju. Ačiū komisijos nariai Jūrovai. Ačiū Jums už Jūsų indėlį. Dabar kreipiu. Pirmiausia, suteiksiu žodį EPP frakcijos atstovį Sandrai Kalnėtėjai. Gerbiamoji pirmininkė, ko, gegužės 8 dieną Europą minės e, antrojo pasaulinio metinės. Jungtinės karalystės, Britanija, Sovietų sąjunga sąjungininkai užtikrino tai. Ir e, žinoma, kai Sovietų sąjunga norėtų prisijimti e, tą e, laimėjimo teisę. Ir Hitleris užpuolė Lenkiją, užpuolė Vakarų Europą, Didžioji Britanija buvo palikta viena po 1939 metų rugsėjo iki 1941 metų gegužės Stalinas buvo Hitlerio sąjungininkas, o dėl to Sovietų sąjunga yra bendrai atsakinga už antrojo pasaulinio karo sukilimą. Ir niekas šio fakto negali ištrinti, netgi Putino pastangos iškraipyti istorinius faktus. Suprantame, Rusijos žmonių heroizmas – ir jų didžiulis pasiaukojimas irgi negali būti ištrintas, mes jį irgi turime visada prisiminti. Dėkojame poniai Kalnietį. Dabar žodis SND frakcijos vardu ponui Gajar. Mėly kolegos, Pone Jūrova, kaip ir jūs sakote, niekas neturi teisės savo faktus dėstyti ar sukurti. Ir aš tikrai noriu pabrėžti šitą jūsų sakinį, bet taip pat norėčiau priminti, kodėl mes čia esame susirinkę. Europos Sąjungos užuomasga, bendras darbas yra tas, ta sutartis, mes šiandien, kuri mes ir šiandien skaitome, būtent kai buvo sukurta plieno ir anglės bendryje. Ir ta sutartis buvo pasirašyta įsitikinus, kad bendradarbiaujant ir priekiaujant, sukuriant bendras institucijas, mes sukursime taiką. Ir matome, kad šis modelis yra sėkmingas, nes dabar mes kalbame ne tik tai apie anglį ir plieną, bet apie daugybę kitų temų. Uh, E, Europos sąjunga, e, sąjungos vienybė yra būtina. E, reikia kurti ir, ir žiniasklaidos laisvę, kai, pavyzdžiui, uždaromi, uždaromos priemonės vyriausios arba kai yra žudomi arba gresinama yra žurnalistams. Mes turime kelti ranką ir kalbėti kaip demokratiški politikai ir ginti tą teisę ir tą laisvę. Dėkoju. Kiitos edustaja. Dėkojam ponui Gajeriui. Dabar pasisakys Renijų frakcijos vardu Charles Görens. Visuomet yra labai sudėtinga kažkaip tvarkyti praeitį. Tai labai sudėtinga, tai labai jautrus klausimas, bet jis yra labai reikalingas. Ir Žanas Karlas, kuris sukūrė e, e, istorijos stebėsinos institutą, galėtų mums daugą paaiškinti. Jisai e, yra atsakingas už vis, visus pagrindinius istorijos naratyvus, kurie yra, vis dar yra įrašyti į mūsų vadovėlius, rašyti mūsų vadovėliuose. Ir Jis, pažiūrėjau, pirmasis pasakė, kad Austrija iš tikrųjų nukentėjo nuo Trečiojo Reicho, tai buvo pirmoji Trečiojo Reicho auka. Ir da, labai dažnai mums pritrūksta drąsos, kad mes galėtume atvirai kalbėti apie praeitį. Labai daug yra tokių, kurie skleidžia dezinformaciją, kurie iškraipo da, istorinius faktus. Nes jie da, arba da, da, ignu, ignoruoja da, istorinius faktus, arba jie nori juos da, perrašyti. Ir antrasis, antrojo atveju padėtis yra sudėtingesnė. Uh, nes e, da, pirmojo atveju dar bent jau galima būtų kažkiek bent jau suprasti žmonių požiūrį, tačiau antrojo atveju tai yra visiškai neįsivaizduojama, e, tai yra neatleistina. Ką mes galėtume pasakyti tiems, kas neigia da, istorijos faktus? Ką mes galėtume pasakyti tiems, kas da, elgėsi taip, kaip Pieras Vidalis Nakė? Aš manau, kad mes turime da, suprasti, kad Mes e, turime ne vien at, e, e, galvot rūpintis atmintimi, bet ir rūpintis istorija. Ir galiu pateikti Jums pavyzdį, kuris suteiktų mums įkvėpimo. Vokietijos federalinė respublika turėjo drąsos atvirai pripažinti savo praeitį. Ir tai parodo, kad Vokietija yra drasi šalis ir jie kalba apie tai atvirai ir vadovėliuose, ir žiniasklaidoje. Jie kalba apie savo praeitį. Ir tačiau yra. Bet yra tam tikrų žemių, kur taip pat kartais matome, kad istorijos faktai yra iškraipomi ir kurie neturi tos mano minėtos drąsos. Janšin. Dėkui. Žaliųjų frakcijos vardu Reinhard Bütikofer, prašom. Dėkoju, pirmininkė. Komisijos narė Jūrova, norėčiau Jums padėkoti už tai, kad remiate Lenkiją e, šiuose diskusijose. Pastaruoju metu daugėja istorinių debatų, debatų istorijos tema ir nėra paprasta narplioti šitas temas ne mūsų vaidmuo ir ne mūsų atsakomybė e, kažkaip teisinti kažkieno istorinį vaidmenį. Ir istorinė tiesa nėra E, priklausoma nuo galingųjų ar nuo parlamentinių daugumų, bet mes turime ginti faktus, tokius, kokius mes žinome, kad jie yra tikri. Ir turime ginti faktą dėl sovietų agresijos, dėl e, kentėjimų sukeltų sovietų, taip pat ir e, tos taikos, faktų dėl taikos kūrimo ar taikos ardymo. Ir kai auka yra paverčiama kaltininke, mes turime kalbėti, ne, negalime tylėti. Ir turime pasmerkti tos, kurie taip kalba. Manau, kad e, tokie pokalbiai ar tokios diskusijos yra ne apie praeitį. Kai istorija istorijoje keičiame aukas e, kaltininkais, bandome. Tai yra praktiškai retorinė agresija, ar netgi daugiau negu retorinė agresija, ir Europa turi tą suprasti. Dėkojame ponui Butikofer. Tapatybės ir demokratijos frakcijos vardu Aleksandro Pansa. Dėkoju, ponė Pirnkė. Das istorija labai dažnai iškraipama Europoje, ypač kai kalbame apie antrąjį pasaulinį karą. Negalime, pavyzdžiui, kalbėti apie rezistenciją Italijoje. Ir aš nenoriu pasiskyti prieš partizaninį karą Italijoje. Aš nenoriu da, da, da, nieko juodinti, bet aš noriu kai ką patikslinti. Italijoje nebuvo tiesiog vienos kažkokios partizanų grupės, kurie kovojo su da, fašistais. Buvo katalikų, tarptų partizanų buvo respublikonų, buvo komunistų ir buvo socialistų. Tačiau nepaisant viso to, mano šalyje yra skleidžiamas e, iškraipytas istorinis e, naratyvas. Ir pateikim, kalbama, kad tik tai kairiųjų paėgos prisidėjo prie to, tos partizanų kovos. Ir kiekvieną kartą da, kai, a, e, a, visi kairieji da, pasisavina tą tą patirtį. Ir žinome, kad, kad kai kalba eina apie nusikaltimus, kuriuos padarė fašistai 46-45 metais, tuomet apie tai kalbam labai daug. Tačiau visi pamiršta apie partizanų padarytos nusikaltimus. Vienas seminaristas, pavyzdžiui, buvo nužudytas partizanų, daugybė moterų buvo išžaginta. Ta, E, vien dėl to, kad jos nevadraugavo su e, fašistais. Ir e, šiandien kiekvienam yra patogu dainuoti Bella Ciao dainą. Ir noriu pasakyti, kad ta daina nėra partizanų da, da, jimnas. Ir visi žinome, kad šie dalykai vyko, tačiau niekas apie tai nekalba, nes bijo, kad, kad juos pavadins fašistais. Ta sako viešasis Italijos intelektualas Vittorio Pansa. Dėkuoju. Norėčiau priminti, kad reikia laikytis kalbėjimo laiko. Mes paprastai diskusijose aktualią temą nesuteikiame galimybės kelti melnosios kortelės arba pasisakyti spontaniškai. Tai ne dėl pačios temos, bet dėl to, kad tai yra diskusija aktualią temą. O dabar norėčiau suteikti žodį AKR frakcijos vardu poniai Fotygai. Kolegos, nuoširdžiai dėkoju visiems už tai, kad patvirtinote rugsėjo rezoliuciją dėl bendros e, atminties. Tai buvo labai faktais paremta rezoliucija. Abi Hitlerio Stalino susitarimo pusės melavo, apgaudinėjo, kad diskredituotų savo oponentus ir aukas. Jau buvo įsibėgėjęs holokaustas ir Hitleris um, apkaltino žydus sukėlus pasaulinį karą. Daugybę mėnesių jau buvo praėję e, nuo to, kai buvo išžudyta daugiau negu 20 tūkstančių e, Lenkų elito atstovų Katinėje. Ir generolo Čikorskijus ir kiti buvo nužudyti, jau buvo daugybė atsiprašau, e, e, generolas Čikorskis buvo paleistas ir pabėgo į Modžiūriją. Ir kai Potsdame, e, Potsdame mm, buvo atlikta, padarytas dar vienas, nusi, kai Potsdame baigėsi antras pal, palatinis pasaulinis karas, prieš lietuvius ir lenkus vėl buvo at, padarytas karo nusikaltimas. Ir dabar prezidentas Putinas naudojasi lygiai tokiomis pačiamis priemonėmis, kaip ir tie abu Hitlerio Stalino susitarimo kaltininkai. Ir tai dar ne viskas. Jis bando šlovinti Stalino veiklą. Ir tą š, išlovintą Stalino veiklą naudoja ir dabartiniai savo veiklą ir savo politiniams tikslams. Apie tai reikia kalbėti. Ačiū. Dėkoju, poniai Fotyga. Toliau kalbės e, GUE frakcijos vardu ponia Konečna. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbėjai kolegos. Antrasis pasaulinės karas da, buvo siaubingas nusikaltimas. Žinome, kad Dėl to, kad e, žlugo New Yorko biržoje e, akcijos, prasidėjo didžiulės ekonominės problemos, žmonės prarado bet kokią šviesesnės e, ateities perspektyvai ir tai padėjo fašistams ir, ir nacijams iškilti. Taip pat žinome, kad ir Ispanijoje tai padėjo įsitvirtinti diktatoriui. Čekoslovakija išdavė Münchenės jo sąjungininkai. buvo pažeidinėjamos sutartys. Ir Aušvičias, Dakau, kitos baisios koncentracijos stovyklos. Štai kaip mums teko už visą tai sumokėti. Nereikia perrašinėti istorijos, reikia tiesiog gerbti uh, aukų atminimą. Nusikaltėliai turi likti nusikaltėliais, o e, išlaisvintojai turi likti išlaisvintojais. Dėkoju, poniai Konečna. Toliau žodis suteikiamas ponui Nikolau Alevanos. Jis yra nepriklausomas parlamento narys. Prašome. Katalavinumai tin anisihijasas. Mes suprantame, kad e, esate sunerūpinę, su, su, sunerime. Su todėl kad ES vykdoma propaganda prieš kairiuosius, e, e, e, Sovietų sąjungos prilyginimas nacijų Vokietijai sukėlė daug, didelę suirutę, tačiau jaunimas neleido jums perrašti istorijos da, ja, kelias mėnesius, jūs po, tik ir kalbėjote da, ja, prieš kairiuosius, jūs patvirtinate rugsėjį antikomunistinę revoliuciją. Ir panašu, kad tas antikomunistinis požiūris yra dabar jau rašytas į ES DNR. Ir matome, kad dabar didėja dešiniųjų e, e, ekstremistų, didėja tokių kurie nori kitos Europos e, versijos. Ta stebime įvairiose Europos vietose ir matome, kad tos e, partijos laimi rinkimus. Ir kad ir kiek jūs tenktumėtės e, ta, paneigti ta, pergalę prieš fašistus, ta, nie, nieko jums nepavyks. Hitlerizmas, e, e, hitlerizmui buvo padarytas galas ir tą padarė Sovietų sąjunga ir Sovietų kariuomenė. Jie priešinosi kapitalizmui, imperializmui ir žadėjo šviesesnę ateitį žmonėms. Dėkoju pono Nikolao Alavanos. Toliau Išklausysime pasisakymus savo vardu ir pirmasis kalbėjęs ponas Haličkė. Jūs turite vieną minutę, prašome. Aš esu da, Lenkas ir aš prisidėjau prie iniciatyvos surenkti šią diskusiją ir aš norėčiau padėkoti Europos parlamentui ir visoms frakcijoms už jų solidarumą, nes e, mums iš tikrųjų šiuo metu reikia šio solidarumo. Norėčiau padėkoti Europos tarybai ir dėkoju komisijos nariai už labai aišku ir labai konkretų pasisakymą. Taip, mes turime visi susitelkę pasipriešinti istorijos iškraipimams. Tačiau ši diskusija ne vien, nėra viena apie istoriją, ji yra iš tikrųjų apie mūsų ateitį, apie mūsų solidarumą ir apie ES. Nes tie politikai, kurie da, taikstyti su totalitarnių režimų skleidžiamų naratyvų, iš tikrųjų patys siekia sukurti tokius totalitarnius, e, e, totalitarnę santvarką. Jie pamiršta, kad milijonai žmonių nukentėjo nuo tokių režimų praeitėje. Ir tie, kas taip elgesi, negali būti vadinami europiečiais. Turime e, susitelkti ir visi, rodydami solidarumą, pasipriešinti tokioms grėsmėms. Tokiai grėsmiai. Dėkoju ponui Halički. Toliau kalbės ponas Miller. Prašome. Labai dėkoju, ponė pirmininkė. Prieš 30 metų Sovietų sąjungos atstovų rūmai pasmerkė Hitlerio e, ir Stalino paktą, nes Jis pavertė tas dvi šalis sąjungininkėmis. Tačiau mes matome, kad dabar jau bandam, bandoma interpretuoti istoriją visiškai kitaip, bandoma iškraipyti istorijos faktus. Lenkai nebuvo vokiečių kolaborantai. Jie kovojo e, prieš nacių primestą administraciją, daug kas jų kovojo rezistencinėme judėjime ir sumokėjo už tai labai brangiai. Todėl mes aiškiai pasisakome prieš e, pareiškimus, kad nacijai pastatė koncentracijos taisyklės Lenkijos teritorijoje, todėl kad Lenkijoje tam buvo palankios e, aplinkybės. Taip buvo padaryta todėl, kad Lenkijoje tiesiog gyveno e, daugiausia, e, daugiau žydų nei kitose Europos šalise. Taigi turime aiškiai pasipriešinti bandymams iškraipyti istoriją. Dėkoju. Toliau kalbės vicepirmininkė ponė Beir. Pone Bėr, ačiū, pirmininkė. Kolegos, aš kaip vicepirmininkė esu atsakinga už Europos istorijos namus. Ir manau, kad viet, tokios vietos vis svarbesnės tokiais laikais, kai mes pamirštame istorijos pamokas ir jas netgi iškraipome. Ir tai matome ne tik tai interneto forumuose. Būtent todėl e, dabar, kai prisimename antrą pasaulinį karą, norėčiau priminti vieną man labai svarbę temą. Tai yra būtent antisemitizmas. Neteisingai pristatyta jų e, žydų istorija nuvedė prie to, kad buvo nužudyti 6 milijonai žydų per antrą pasaulinį karą. O šiandien po 25 metų matome, kad vėl istorija yra iškraipoma, skleidžiamos samokslo teorijos. Ir, pavyzdžiui, BDS judėjimas primena e, žydų prekių boikotą žydai vėl yra paaišomi karikatūrose, yra iškreipiama Izraelio e, istorija, yra abejojama, ar jis iš vis gali egzistuoti, arba, pavyzdžiui, balsavimas jungtiniuose tautuose e, antisemistiškai irgi yra e, naudojamas. Mums reikia mokyti, kalbėti apie tai, kaip, kas vyko per antrąjį pasaulinį karą, kad kovotumėm su antisemitizmu. E, kartu parlamentas, komisija, komisija ir e, taryba sukurkime e, elgesio kodeksą kovai su tokia neapykantos kalba ir e, apibrieškime antisemitizmą Tarptautinio holokausto atminimo alijansė. Ačiū. Dėkoju. Ponas Nikolaus Fest, minutė. Ačiū. Visi, kurie bent šiek tiek žino apie istoriją, žino, kad istoriškai neteisingai pasisakė Putinas ir kad Lenkai tikrai turi e, priežasti e, piktintis. Bet manau, kad šitos diskusijos e, čia ne vietoje, nes tai yra diskusijos istorikams, o ne politikams iš kurių, pavyzdžiui, kai kurie, vat, pavyzdžiui, kairieji, kurie čia nedalyvauja, net istorijos galbūt nesimokė. Ir tikrai politikai yra išrenkami diskutuoti ne apie istoriją, o a, tam, kad kurtų ateitį. Ir mes neturėtume į kiekvieną provo Putino provokaciją taip reaguoti ir tada renkti iš karto diskusijas aktualią temą Europos parlamente. Kaip sakiau, aš suprantu e, Lenkų pasipiktinimą, bet kad Europos parlamentas e, tikrai yra netinkamas tokiam diskusijom, būtinai norėjau pasakyti. Dėkoju. Ačiū. Ponui Festui žodis Dačia Melberne. EKR. Minutė. Komisārs Kunz, kolēģi, pēc izglītības esmu vēsturniece, tāpēc. Komisārė, ponia pirmininkė, aš esu istorikė ir todėl da, su manumu dalyvauju da, šioje da, diskusijoje. Da, Praeito metų spalio 13 dieną Darusė paskelbė, kad minėjęs Rygos išlaisvinimo metinės, tačiau iš tikrųjų tuomet raudonoji kariuomenė uh, okupavo dar kartą Latviją. Be to, žinome, kad kai kalbama apie antrojo pasaulinio karo istoriją, Rusijoje neminimas yra Molotovo-Ribbentropo paktas. Nekalbama apie tai, kad Hitleris ir Stalinas iš tikrųjų buvo sąjungininkai. Nekalbama ir apie tai, kad tų, e, daugybė žmonių buvo išvežta į Sibirą. Apie tai, kad sovietinė valdžia buvo atsakinga už baises represijas. Šie faktai nėra malonus Kremliui. Ir teigiama, kad Baltijos šalyse kovojo partizanai iš tikrųjų rėmė nacių režimą. Kolegos, mes turime pirmiausia da, gerbti atmin, žuvusiųjų atminimą ir neleisti da, šlovinti baisių nusikaltimų. Dėkoju, poniai Melbarn. Toliau kalbės da, ponas Demirel. Pon ponė Demirel. Dėkoju pirmininkė. Tegul nepasikartoja fašizmas, tegul nepasikartoja karas. Toks yra Buchenvaldo šūkis. Mes esame įsipareigoję jo siekti. Tačiau rasistai ir fašistai. E, ir vėl, e, ir tas ginklavimas jis vėl yra mūsų tikrovė. Mes iš savo istorijos žinome, kaip išaugo, išbujojo fašizmas, koksai buvo baisus ant, ant, antrasis pasaulinis karas ir kaip buvo sunku jį laimėti. Tačiau praeitų metų e, rugsėjį šiuose rūmose Sovietų sąjunga buvo sulyginta su Hitlerio Vokietija ir šlovinamas kapitalizmas matyti, kad mes nieko neišmokome iš istorijos ir niekada neišmoksim, nuolatos darysime tas pačias klaidas. Ne nu, raudonoji e, armija mus išlaisvino iš pačios baisiausios, e, pa, pa, pačio, pačio baisiausio istorijos e, sapno. Dėkoju raudonai armijai, visiems sąjungininkams ir tiems, kurie e, davė galimybę mums turėti šitą e, laisvės ir taikos laikotarpį. Dėkoju. E, prašyčiau neviršyti kalbėjimo laiko, nes visi turi daug ką pasakyti apie tokį svarbų klausimą. Dabar suteiksiu žodį ponui Komin į Oliveriš. Eh. Ačiū pirmininkė. Europos projektas gimė po antrojo pasaulinio karo. Ir mes esame jo paveldėtojai. Mes esame atsakingi už tai, kad toliau tęstume šitą darbą. Nes buvo toje tame baisiame kare e, nugalėti baisus režimai. ES e, susikūrė nu, e, už numalšinusi e, diktatūras. Yra neįmanoma suprasti ES be e, žmogaus teisų, be teisės viršenybės. Tačiau Ispanija e, savo demokratiją sukūrė ne frankizmą, nugalė, ne, ne fašizmą nugalėjusi. Diktatorius gyveno iki pat gyven, savo gyvenimo pabaigos ir tai vis dar yra labai apčiuopiama ir gyva Ispanijoje. Ir Ispanijos istorija visiškai kitokia negu, Ispa, negu Italijos ar Vokietijos ar Portugalijos. Ir dabar tos šalis yra tvirtos demokratijos, kurios sugebėjo anksčiau padėti tašką totalitarniams e, režimams. Kad tai suprastumėm, kad suprastumėm tas šaknis autoritarizmo. Uh, Prisiminimo šaknis yra labai labai svarbu. E, dabar Ispanijoje vis dar manoma, kad ginant demokratiją e, galima trypti pagrindinės teisės. Tai yra nacionalizmas, panašus į frankistinį nacionalizmą. Ir tai būtent yra tas nacionalizmas, kurio kaip prieš priešą buvo sukurta Europos Sąjunga. Dėkoju. Žodis ponui Gonsalės Pons. Prieš mane kalbėjęs ponas yra persekiojamas Ispanijoje už tai, kad išvaistė viešas lėšas, bet jisai gali šiame parlamente laisvai savo reikštis. Kaip manote, ar visgi Euro, Ispanija yra autoritarnis režimas? Tai yra žmogus, kuris apsivogė ir jis yra kaltinamas, jam yra mm, būdžiamoja atsakomybė pareikšta, bet jisai čia kalba savo laisvai. Šiais metais mes minėsime 65 metus nuo daugybės dalykų. Pavyzdžiui, minėsime antro pasaulinio karo pabaigą, bet antrasis pasaulinis karas nesibaigė 45 metais. Jis pasibaigė tada, kai griuvo Berlyno siena, kai raudonoji armija pasitraukė iš rytų Europos šalių, kai mes nugalėjome ir fašizmą, nacionalizmą ir taip komunizmą. Dėkoju. Ponui Gonzalės Pons toliau kalbėjęs Brando Benefei. Jūs turite vieną minutę, prašome. Ką kalbame apie atmintį, Mes iš tikrųjų neįtin gerai pasirodėme. Prieš mano frakcijos valią rugsėjai buvo patvirtinta rezoliucija, kuri galiausiai mūsų piliečiai suprato ne kaip totalitarizmo pasmerkimą, bet kaip da, iš tikrųjų bandėme teisinti nacionalizmą. Da, ir neigti socialkomunistinį mąstymą. Ir tas tekstas yra neaiškus ir visiškai ne, parinktas nepagalvojant apie jo padarinius ir todėl daug kas įsižeidė. Uh, Ir aš tų žmonių atsiprašau, todėl kad Europos parlamentas nesugebėjo bendros nuomonės įsakyti apie mūsų bendrą atmintį. Ar iš tikrųjų Europos parlamentas turi apie tai kalbėti? 2018 m. spalio 25 d. mes paprašėme, kad valstybės narės pasipriešintų neonacistinėms organizacijoms, kurios vis dar didžiuojasi mūsų praeitimi Ir ponui Pansai galiu pasakyti, kad Bela Čiau yra rezistencijos kovų himnas. Ir būtent dėl tų žmonių, kurie paukojo savo gyvybę, jūs galite šiandien kalbėti šioje salėje. Aš leisiu savo pasakyti pastabą. Jūs kalbėjote taip greitai, kad vertėjams buvo labai sunku jūs versti. Tai kitą kartą prašau kalbėti lėčiau. Dėkoju. Toliau kalbės Ponas Šimečka, prašome. Slower, but... Taip, ačiū pirmininkė, pasistengsiu kalbėti lėčiau, kalbėsiu slovakų kalbą. Kolegos, Rusijos mėginimai perrašyti istoriją nenauja. Gaila, bet propaganda yra, tampa įprastas dalykas ir ne tik dėl Hitlerio Stalin, Stalino susitarimo, bet ir dėl 68-ųjų įvykių. Ir Putino mėginimų taip pat negalime priimti tylėdami. Mes prisimename, kokie ciniški šie režimai ir kiek turėjome aukų. Prisimindami aukas, turime remti Lenkiją, turime būti solidarūs su palaikyti ES projektą, nes tai yra atsakas ciniškumui. Jeigu leisime Putino propagandai sobejoti mūsų bendrų projektų. Tai tai bus viso projekto pabaiga. Ačiū. Dėkoju, ponė Šimečka. Toliau Angelo Čiočka. Turime pasakyti ne istorijos iškraipimui, turime pasakyti ne dabarties iškraipimui. Turime tokią brangę Europą, ir kuri labai pasikeitė po antrojo pasaulinio karo. Dabar jau 2020-ieji, e, kita vertus ir nedaug kas pasikeitė. E, ir raketos, tankai, konfliktai tarp ES valstybių narių 2020-aisiais vyksta, ekonominiai karai, prekybos karai, vis dar konfliktuoja ES valstybės narės ir tie konfliktai tęsiasi taip pat kaip ir anksčiau. Pažvelkime į situaciją Libijoje ir Italija, Prancūzija. Neturime europinio požiūrio į ES Libijos situaciją, neturime ES poziciją. Pažvelgime, kas vyksta Europoje, kaip daug kas eina visai kitą linkme. Konfliktuojama dėl prekių ženklinimo, ir parlamento pirmininkas Asoli žadėjo išspręsti visas problemas ES valstybėse narėse, įsakydamas patraukti vėliavėlės nuo šios salės stalų. Kasgi už tai moka? Tai mo, mo, ES žmonės ir valstybės narės. Dėl darbo tvarkos. Pone Butikofe būti koperė. Norėjau paklausti dėl darbo tvarkos. Ar galima pagal darbo tvarką toleruoti e, tokį pasisakymą, kad žmogus sako, kad nuo antro pasaulinio karo niekas nepasikeitė. Ar galima pagal darbo tvarko, tvarką pasakyti, kad jisai beprotis? Toks mano klausimas. No niin, siis eh, tässä keskustelussa ei kuitenkaan näitä sini... Šioje diskusijoje negalime eh, priimti mėlynųjų kortelių. Ar tai buvo klausimas dėl darbo tvarkos, ar klausimas pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Taigi tu ar baigime, grįžkime prie kalbėtojų sąrašo. Toliau Izabelė Helena Kloč. Vieną minutį. Ačiū, pirmininkė gerbiamoje komisijos narė. Pastarieji mėginimai perrašyti antrojo pasaulinio karo istoriją e, e, ir tai stengiasi padaryti Putinas ir mūsų tai nestebina, tačiau turime būti budreis. E, Lenkija, Europos vidurio valstybės narės yra liudininkės ir tuo pačiu visų totalitarinių režimų aukos. Buvo padaryta didžiulė žala, milijonai aukų Todėl nuolat primename savo draugams Europoje, kad laisva ir taiki Europos Sąjunga yra įmanoma tik dėka tų šalių, kurios buvo išlaisvintos nuo vieno ir nuo kito totalitarinių režimų. Ir dėl tokių ideologijų gali atsirasti labai rimtų pasiekmių. Ir Prezidentas Putinas turi tai atminti. Suartėjimas yra įmanomas tik tarptų partijų, kurios laikosi tų pačių vertybių. Priešingo atveju e, vėl matysime caro elgesį. Mes ne, negalime tokiu būdu e, susitarti kai atsiranda kaltinimai iš prezidento Putino. Toliau, ponė Pereira, minutė. Ačiū. Teisinga strategija yra aiški. Parlamentas stengiasi e, privesti perrašyti istoriją ir pateikiami įvairius melai ir iškraipamos idėjos, tačiau istorijos taip nerašome, negalime pakeisti tiesos nepaisant e, didžiojo Vokietijos monopolio, kuris rėmė Vokieti, e, Hitlerį arba kapitalistinė e, Vokie, Britanija padėjo kare. Žmonės yra svarbus. Sovietų sąjunga taip pat patyrė didžiulės, didžiulę žalą ir ta žala buvo daug didesnė nei tų, kurie mėgino Europą išgelbėti nuo nacijų siauba, siaubo. Ir jeigu ES mėgina grįžti į civilizaciją, tai demokratinės darbo teisės turi būti užtikrintos. Mes turime e, atskirti fašizmą ir dešiniųjų politiką. Ačiū. Dėkoju ponia Pereira. Toliau, ponas Kubilius, vieną minutę jums. Ačiū, pirmininkė. Mes puikiai žinome savo istoriją, puikiai suprantame tragediją, kurią sukėlė Stalinas. Ir šios dienos diskusija vyksta todėl, kad mes e, matome, kaip elgėsi Putinas, e, kaip veikia sovietų propaganda ir kaip stengiamasi įtikinti, kad Lenkija buvo kalta, kad Hitleris ir Stalinas ją pasidalijo ir okupavo. Ir šiandien mes kalbame apie tikrą istorijos istoriją. Mes esame visi kartu ir pasisakome prieš Kremliaus propagandą. Norėčiau pasakyti labai paprastą dalyką, ponė Putinai, jums nepasiseks, mėginant suskaidyti Europą istorijos klausimu. Mes pasisakome už tiesą, nes tiesa išlaisvina. Ir ties, tai yra Europos stiprybė. Mes norime palinkėti tokios pačios stiprybės ir visiems Rusijos piliečiams. Ir viskas labai paprasta. Tiesa laimės, jį laimės ir Rusijoje. Bent jau to tikiuosi. Ačiū. Kiitokset edustaja Kubiliu. Dėkoju ponui Kubiliui. Toliau kalbės Masimiliano Smirilijo. Prašome, jūs turite vieną minutę. Ačiū, ponia pirmininkė. Antrasis pasaulinis karas prasidėjo dėl socialnacionalistų vaidmų, nes jie norėjo e, tvirtinti rasistinę ir da, nacionalistinę de, diktatūrą, da, kurioje nebūtų da, nei žydų, nei kitų religijų, nei kitų žmonių. Ir dėje susivienio su įvairiomis jėgomis. Da, Ir žmonės, kitos šalės sukūrė sąjungą ir jiems pasipriešino. Ir mes negalime iš tikrųjų rašyti lygybės ženklo tarp įvairių politinių judėjimų. Mes turime pasimokyti iš istorijos, o tai reiškia, turime da, suvokti, kasgi sukėlė holokaustą, iš ko jis gimė. Ir matome, kad šiandien e, kraštutiniai dešinieji taip pat skleidžia tą patį ksenofobinį ir rasistinį e, naratyvą ir turime pasipriešinti naujam fašizmui. Uh, Ir turime kalbėti, kad Aušvėse buvo kankinami ir e, e, milijonai, e, tūkstančiai žmonių ir jie, tūkstančiai žuvo. Ir ES gimė tam, kad mes galėtume užtikrinti, kad praeities demonai, nacionalizmas ir socializmas niekuomet nebepasikartotų Europoje. Dėkoju. Toliau kalbės Kristian Gynėja. Gerbama komisarė, aš kalbėsiu rumuniškai. Aš esu iš Rumunijos. Ir mano šalis labai nukentėjo nuo fašizmo ir nuo, kom nuo komunizmo. Ir leiskite man nedėkoti Raudonajai armijai, kaip tą darė neseniai kolegė. Aš tikrai nenoriu dėkoti Raudonajai armijai, kuri okupavo Rumuniją, kuri persikėjo Rumunijos žmonės ir kurie nemažai jų pražudė. Labai jums ačiū už tokį, už tokį išlaisvinimą. Šis parlamentas patvirtino rezoliuciją, kurioje yra pasakyta, kad antrasis pasaulinis karas prasidėjo dėl Molotovo-Ribbentrovo pakto. Tai buvo viena iš šio kalo priežasčių, nes jį, e, tas paktas leido e, naciams užimti Lenkiją ir leido sovietams taip pat įžengti į Lenkiją iš kitos pusės. Ir da, Vokietija smerkia nacizmą, tačiau Putinas da, šlovina stalinizmą. Ir būtent todėl aš stoviu šalia Lenkijos tai ir noriu pasipriešinti skleidžiamai Rusijos agresijai. Dėkoju pono Gynėjo. Toliau Žilis Liubreton. Prašome. Dėkoju, ponė pirmininkė. Europos parlamento narių dauguma yra nusiteikusi antirusiškai. Jie nori pulti Rusiją visomis priemonėmis ir bandoma perrašyti, perrašyti antrojo pasaulinio karo istoriją rugsėjai patvirtintoje rezoliucijoje. Ten yra parašyta, kad antrasis pasaulinis karas prasidėjo dėl to, kad buvo pasirašytas ne, nacijų ir sovietų Moltovo-Libbentropo nepolimo paktas. Taip, tas paktas egzistuoja ir taip, jis parodo, kad iš tikrųjų da, nacijai da, da, ir sovietai padarė nusikaltimų klausimų. Ir da, aš esu da, Talinė pats savo akimis kalbėsiu žmonėmis, kurie, da, kurių nariai nukentėjo. Tačiau aš manau, kad mes turime palikti da, istoriją istorikams, nes istorija po to pasmerks jūsų labai pavojingas pastangas iškreipti istoriją. Breton, ja, sitten edustaja Angel Jan Batski госпожо председател уважаема госпожо комисар уважаеми колеги! разбира се моите симпатии са на страната на полша и на полския народ. dėkoju. Lenkija buvo okupuota priešiškų jėgų, ji buvo padalinta, Lenkų patriotai kovoja kartu su Krajova armija tam, kad būtų apginta Lenkijos nepriklausybė ir turime pagerbti šiuos didvyrius. Tačiau jeigu kartą jau kalbame apie išvadas e, po antrojo pasaulinio karo, tai neturėtume nutilėti bolševikų režimo e, nusikaltimų. Prisiminkime juos. E, Bulgarijos motorinis laivas Kroma vežė daugiau nei 50 bulgarų žydų ir jis buvo nuskandintas panaudojant torpedas. Taigi, Tito nusikalstamas bolševikiškas režimas prisidengęs komunizmo vėliavą persukėjo daugybę bulgarų Makedonijoje ir juos nužudė, taigi gėda jiems. Dėkoju ir dabar žem, pon, dėkoju ponui Žambarskiui. Ir dabar ponas Kizeljūrak, vieną minutę. Dėkoju, kolegos. Svarbiausia yra pasimokyti iš praeities. Na ir atrodo, tenka prisiminti verta, jog nacionalizmas, fašizmas ir taip toliau reiškia karą. Adolfas Hitleris savo karo tikslų siekia vadovaudamasis šiais istoriniais tiks, tikslais. Istorikas Kokslan teisus, sakydamas, kad yra aiškios priežastis, kodėl kilo antrasis paralinis karas, jos yra Adolfas ir Hitleris. Tačiau Na ir jo siekiai tapo karo priežastimi. Ir beveik visos šalis prisidėjo prie e, įtampos mažinimo e, politikos. Mes galime tik pasmerkti praeities klaidas, tačiau norėdami užtikrinti nuolatinę taiką, te galime pasimokyti, iš, pasimokyti iš mūsų praeities ir dabarties. Europos tapatybės kūrimas neturėtų būti grindžiamas melu, neturėtume demonizuoti kitų tam, kad kurtume mūsų pačių tapatybę. Mes privalome kovoti su nacionalizmu ir patys turime su suvokti mūsų istorijos tamsiuosius puslapius. Turime apie juos žinoti. Dėkoju e, ponui Kizeljurekui ir dabar pasisakys ponas Radoslav Sikorski. Prašau vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tiek kraštutiniai kairieji, tiek ir kraštutiniai dešinieji. E, Mm, garsiai pasisako šiose diskusijose, tai rodo, jog diskusijos yra svarbios. Esu nustebęs dėl to, kad prezidentas Putinas pakeitė savo nuomonę, nes kai jis mm, pagerbė Lenkiją, jis kaip ir nutilėjo dalykus, kurių galima buvo iš jo tikėtis išgirsti. E, jis taip pat e, pagerbė Lenkų karo belaisvis. laisvis bet nieko kito nepaminėjo. Hitleris taip pat mane, kad Lenkija pradėjo karą, bent jau taip teigia. Taigi norėtųsi paklausti prezidento Putino, ar jis norėtų kalbėti tuo pačiu balsu kaip ir ankstesnis kancleris. Bloga mintis. Dėkoju ponui Sikorskijui. Ir dabar Juozas Olekas. Ačiū gerbama pirmininkė, esu lietuvis esu kairysis bet taip pat esu gimęs deportacijos lageryje. todėl šiandien džiaugiuosi kaip ir kairė ir dešinė sako žinantys fašizmo nusikaltimus. mes lietuviai smerkiame nes taip pat paaukojome beveik du šimtus tūkstančių mūsų piliečių žydų. bet stalinas stalino komunistai dar prieš įžengiant naciams į lietuvą jau buvo ištrėmę iš lietuvos keliasdešimt tūkstančių mūsų piliečių o po karo ištrėmė dar kelis šimtus ir nužudė. todėl kai kalbame apie vieną autoritarinį režimą žudantį žmones negalime pamiršti kito ir jeigu norime sukurti demokratinę europą tai turime apie tai kalbėti. ir man atrodo labai svarbu tiem mūsų kolegom čia europarlamente kurie to nežino kad jie tą sužinotų ir kad mes galėtume kurti demokratinę ir laisvą europą. Kiitokset edustaja Olekas. Ja sitten edustaja Ivars Ijabs. Dėkuoju ponui Olikui. Dabar panas Ijabs. Aš kalbėsiu latviškai. Rusų propaganda deformuoja istoriją. Ir e, Baltijos valstybėse ta propaganda iš tikrųjų yra siaubinga. Dabar bandoma legitimuoti Molotovo-Ribbentropo paktą, per tą propagandą, propagandą skleidžiamos nacionalizmo tendencijos. Mes turime reaguoti į visą tai Ir būtent e, tai daro šiandien Europos Sąjunga. Įvairiose valstybėse narėse mes girdime autoritaristiškai nusiteikusius populistus, kurie palaiko tokią Rusijos poziciją. Mes negalime e, leisti autokratams dominuoti Europos Sąjungoje. Turime ginti Europos Sąjungos vertybės, žmogaus teisės, demokratiją, turime atmesti totali, totalitarizmą e, kaip tokį. E, Europos istorijos namai Briuselėje geras pavyzdys, tačiau to nepakanka, reikia veikti aktyviau. Dėkuoju, ponai Japs, kolega Hakerainen. Visi totalitariniai režimai laikosi vienodo supratimo ir vienod, vienos religijos. Suomija kovojo viena prieš e, tą raudonąją armiją, kurią taip myli e, kai kurie kairieji. Ir tuo metu Stalinas su Hitleriu dalyjosi įtakos e, e, zonomis, o Suomija buvo palikta už borto, jinai kovojo visiškai viena. E, ir Suomija